Toliau kitos diskusijos yra ponios Delangė pranešimas dėl maisto um, krizės, sukčiavimo maisto grandinėje ir šių klausimų kontrolės. Pone Delangė, žodis jums. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Uh, terwijl de... Ačiū, ponia pirmininkė. Dauguma kolegų dabar turbūt vakarieniauja, tačiau vis tiek norėčiau pakalbėti šią svarbę uh, E, tema. Rytoj dėl šio pranešimo bus balsuojama. Norėčiau padėkoti kitų frakcijų atstovams, šešėliniams pranešėjams už labai gerą bendradarbiavimą. Mes parengėme pranešimą, kuris buvo patvirtintas e, aplinkos, aplinkos komitete. Ir, e, taip, Mes žinome, kad pastaruoju metu vykusių šioje, šios ryties skandalų ypač didelis dėmes, visuomenės dėmesys yra nukreiptas į šią e, sritį. Mums reikia tinkamai vertinti sukčiavimo mastą ir, ir e, reikia pasinaudoti visomis institucijomis, Europolo, e, E, veiksmais ir mes žinome, kokio, kokie produktai paprastai yra tie produktai, yra, e, suk, e, kuriuos naudojant yra sukčiaujama. Tai yra ir įvairiausi maisto produktai, kaip medus, kava, arbata, grūdai ir panašiai. Šis reiškinys turi būti tinkamai išanalizuotas, apibrieštas, priešingai negu Junktinės valstijos, ponė komisarė, ES vis dar neturi bendros e, e, sukčiavimo maisto e, srityje apibriešties ir turime ją kiek įmanoma greičiau surasti. E, E, tokie yra pirmieji mūsų pasiūlymai ir pranešime. Mes norime imtis priemonių, kovojant su tuo sukčiavimu ir piknaudžiavimu, e, nes nacionalinės institucijos kol kas e, nesijėmė nieko, ypač kalbant apie prevencinės priemonės siekiant apsaugoti Europos piliečių sveikatą. Tai yra pagrindinis tikslas. Žinoma, ir kitų sukčiavimo maisto produktų srityje atvejų ir pavyzdžių E, kurie rodo, kad yra e, e, subjektų, kurie piknaudžiauja visą sistemą, taip darydami žalą mūsų vartotojų pasitikėjimu šiais produktais. E, mano šalyje, valsty, e, mano valstybėje narėje didelė dalis vartotojų nebepasitikė tuo, kas yra rašoma e, produktų etiketėse. Kuo mažiau šansų piknaudžiauti ir sukčiauti turės atitinkami subjektai, tuo pasitikė, didesnio pasitikėjimo vartotojų tarpe galime tikėtis. Turime numatyti atitinkamas baudas ir sa, sankcijas. Pavyzdžiui, ar klienos skandalo metu matėme, jog buvo įvertinti įvardintos e, tik tai e, vos kelios įmonės ir tik tai pora iš jų buvo e, tinkam, atitinkamai nubaustos. Kai kurios įmonės gavo saliginai nedidelės baudas, kurios joms yra nepakankamai didelės, kadangi jos gali toliau piknaudžiauti sistemą ir uždirbti didelius pelnus, tos, to, to, naudodamosi tą sistemą. E, matome, jog e, e, sukčiavimo atveju vis gausėja ir dėl to reikia atitinkamai griežtinti sankcijas ir baudas. Mums reikia didesnės kontrolės. Ir mes e, žinome susirūpinę dėl to, kad valstybių narių kompetitingos kontrolės institucijos patiria biudžeto e, mažinimus, tai reiškia, jo kontrolės, e, kontrolė nėra pakankama užtikri, užti, pakankamai veiksminga užtikrinama. Mums reikia taip pat stiprinti kontroliuojančių institucijų, tame tarpe ir policijos atitinkamų par, par, struktūrų bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, įtraukiant ir Europolą. Mums reikia didesnė informacijų, e, e, e, veiksmingesnio informacijos mainų apie prekybininkus ir tarpininkus maisto tiekimo grandinėje. Mes reikalaujame pokyčių šioje srityje, tačiau kol kas tie pokyčiai realiai nevyksta E, taip pat ir, pavyzdžiui, šalies kilmės e, e, ženklinimo priemonė nėra derama priemonė kovoti su sukčiavimu maisto produktų srityje. Ji tik gali prisidėti, mes taip pat turi, mes turime užtikrinti, kad būtų ženklinama taip, kad e, vartotojas galėtų, tinkamai, e, galėtų gauti tinkamą informaciją apie sudėdamasias dalis esančias tame e, produkte. Man labai įdomu, kokios reakcijos sulauksiu iš kolegų šiandieną diskusijos metu ir taip pat kokie bus balsavimo rezultatai rytoj. Dėkoju. Dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų. Vaikka tämä päätöslauselma... Poniose sysäys on ollut hevosenlihako. Pirmininkė, e, visą šį pranešimą paskatino parengti arklienos skandalas. E, komisija norėjo, komitetas norėjo imtis svarbiausių klausimų maisto grandinėje svarstymo. Šiandien labiausiai rūpinamasi yra maisto sauga. Pavyzdžiui, žmonės netaip dažnai susirga nuo maisto, tačiau pasitikėjimas maisto grandinė ir maisto ženklinimu yra gan mažas. Mes parduodame maisto produktus, sakydami, kad jie buvo pagaminti e, naudojant švarias technologijas ir nors reglamentai numato ženklinimo taisyklės, Kartais vartotojai e, suklaidinami. Todėl reikia užtikrinti kontrolės mechanizmus, reikia galvoti apie sukčiavimo atvejus ir reikia numatyti bendrą apibrėžti. Dėkoju, ponas Pikula. Thank you. Podržavajući izvješće o prehrambenoj krizi i prijevarama u prehrambenom lancu. Ačiū. Aš palaikau e, šį pranešimą dėl maisto krizės ir sukčiavimo maisto grandinėje ir noriu pabrėžti tai, kad e, vartotojų pasitikėjimas sumenko ypač po arklienos skandalo. Mes e, palaikome šį pranešimą, kuriuo siekiama kovoti su sukčiavimu maisto grandinėje. Mes susidurėme su teisės aktų įgyvendinimo trūkumais. Kroatija sustiprino kontrolę įvežant maistą, ypač mėsą. Ir mes esame, žinoma, atviri ir dėl to gali nukentėti Kroatijos vartotojų pasitikėjimas. Žuvis mėsa paprastai yra klastojami produktai ir E, Kroatija pasisako už griežtesnės kontrolės priemonės ir už aktyvesnę kovą prieš sukčiavimą šioje svarbioje pramonėje. Dėkoju, pone Tomasič. Sukčiavimas maisto grandinėje yra ta problema, su kuria turime griežtai kovoti. Tai paveikia pasitikėjimą rinkoje, taip pat kelia grėsmę ir piliečių sveikatai. Dėl nedidelių pajamų ir maisto sukčiavimas dar labiau išplito, nepakankamas stebėjimas ir inspektavimas dar prisidėjo prie šios problemos augimo. Dažnai e, platinimo grandinė yra neliečiama. Tie, kurie gamina saugų ir aukštos kokybės maistą, yra nekonkurencingi, nes jie dažnai yra smulkus gamintojai šeimos ūkiai. Jų veikla e, rinkoje yra labai svarbi ir ji galėtų ats padėti atstatyti vartotojų pasitikėjimą. Ačiū. Ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas yra labai svarbus, nes per nevyk daug skandalų pasitaiko šioje srityje. Pavyzdžiui, mano šalyje buvo arklieno skandalas. Norėčiau tarti dėl to keletą žodžių. Na, visų pirma, Airijoje buvo nustatyta ta situacija ir buvo pasakyta, kad valdžios institucijų budrumas padėjo nustatyti tas problemas ir paskui mm, geri 28 valstybių narių ES veiksmai leido imtis priemonių, kad būtų galima pasimokyti iš tos patirties, kad būtų galima iškirsti kelią e, šitokiems veiksmams šioje srityje. Kai pranešė kalbėjo apie Mm, baudas už, už tokius pažeidimus. Manau, kad jas, kokios jos bebūtų, tas baudas reikia padvigubinti, patrigubinti, paketurgubinti. Ir aišku, budrumas yra nepaprastai svarbus. Galiausiai yra tinkamo ženklinimo klausimas. E, ypač, pavyzdžiui, dėl arklių mano šalyje, tarkim, yra ir dar panašių dalykų, kaip su, su avimis, pavyzdžiui, kad būtų visiškas atsiekamumas, kad būtų galima nustatyti, iš kurio ūkio atkeliavo mėsa. Noriu pasakyti, kadangi jau išeinu iš pirmininko kėdės, kad atsisakiau mėsos valgymo prieš penkerius metus, tai man čia viskas skamba labai akademiškai. Děkuji, pane předsedo. Až kvůli skandálu s koňským masem a jeho rozsahu se snad... Pone Senelova, dėkoju, pone pirmininkė. Dėl skandalo kilusio dėl arklienos mes tikriausiai nuolat susidursime su maisto produktų kokybės problema. Uh, kuomet neteisingai ženklinami maisto produktai e, kyla didžiulė problema, mes turime su jie kovoti, mes turime galėti atsekti, e, kokia yra maisto produktų kilmė. Taip pat Kita problema yra dvigubi standartai, kurie taikomi maisto produktams ES. Dažnai būna toje pačioje pakuotėje, skirtingose šalise visai kitas turinys. Mes turime geriau gilintis į vartotojų skundus šioje srityje, o komisijos atsakymas visuomet būna tas pats, tačiau kokybė yra santykinis dalykas ir tai taip pat yra prioritetų klausimas galiausiai mes turime pradėti kalbėti ne tik apie maisto produktų saugumą, bet ir kokybę. Ir gaila, kad mes tą darome tik po to, kai pasitikėjimas maisto produktais yra e, pažeidžiamas. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponai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 medžiaga papuldavo į rinką, buvo klastojami alkoholiniai gėrimai, o ekologiški produktai ne visada yra tokie. Tai yra pagrindinių principų pažeidimai. Tai sugriauna vartotojų pasitikėjimą maisto grandinę. Čia ne tik kontrolės ir reglamentavimo trūkumai. Tokios problemos susijusios su liberalizavimu ir dereguliavimu kuris įsigali žemės ūkio sektoriuje. Be to, tai susiję su vis labiau sudėtingėjančia maisto grandinė. E, agro gamybos pramonė tampa vis stambesnė, vis labiau nukenčia smulkus ūkiai ir jeigu mes nepakeisime šitos situacijos, mes visi nukentėsime. Pone Mogvai. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie maisto klastojimą ir maisto krizę. Sprendimas yra akivaizdus, tačiau jis nenurodytas pranešime. Aš štai ką rekomenduoju savo bendrapiliečiams vengrams. Kiekvieną šeštadienį vykite į vietinį turgų ir nepirkite šiukšlių iš daugia nacionalinių e, kompanijų parduotuvių. Vengrijos sostinėje turgų, įvairių turgų netrūksta. Ten galima nusipirkti ir duonos, ir kitų įvairiausių produktų tiesiogiai iš gamintojų. mes taip apsipirkdami padarytume paslaugą savo sveikatai ir tikrai neišleistume daugiau pinigų nei tinklų parduotuvėse. Taigi, raginu šeštadieniais visus traukti į turgų. Pone Petrovič, ES visada pabrėžia, kaip svarbu, kokie svarbus prioritetai yra vartotojų apsauga ir sveikatos apsauga. Tačiau neseni skandalai pakirto vartotojų pasitikėjimą ir taip pat buvo kenksmingi jų sveikatai. Vartotojai turi būti tikri, kad nuorodos etiketėje atitinka turinį. Mm, vis dėlto to tikslo nepasiekiame. Matome, ko griebėsi gamintojai siekdami pelno. Neseniai įvykęs skandalas su neteisingai nurodyta uh, gyvūnų rušimi yra tik tai vienas pavyzdys. Kai atskleidžiami tokie skandalai, paaiškėja, kad vartotojams reikia griežtesnės rinkos kontrolės, kad įsigalėtų tokių klastojimų prevencija. Ačiū. Pos paskutinė kalbėtoja, ponia Borzan. Arklių mėsa parduodama kaip jautiena. Pasenusi mėsa parduodama kaip švežia. Problema. E, kolegos, neturėtume 2014 metais kalbėti apie tokius dalykus, tačiau yra kaip yra. Vartotojų pasitikėjimas yra nukritęs iki nulinio lygio. Jungtinėse Amerikos valstijose yra priimtas apibrėžimas, kas yra maisto klastojimas, maisto sukčiavimas. Mes turėtume taip pat pasielgti ir atstatyti vartotojų pasitikėjimą. Sukčiavimo savoka turėtų būti praplėsta ir apimti tokius atvejus, kai tų pačių produktų turinys ir kokybė skiriasi skirtingose ES valstybėse. Negalime toleruoti antros žemesnės klasės piliečių ir jiems siūlomų prastesnių produktų. Ačiū. Toliau komisijos narys ponas Potočnik. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, noriu padėkoti pranešėjui ponui Langė ir šešėliniams pranešėjams. Jie sunkiai dirbo rengdami šį pranešimą. Europos komisija be jokios abejonės pritarė, kad Mums prioritetas yra kovoti su sukčiavimu maisto grandinėje. Jeigu norime išlaikyti maistą saugų, jeigu norime, kad vartotojai pasitikėtų, o mūsų maisto pramonė būtų konkurencinga. Komisija pradėjo kelias iniciatyvas po to, kai paaiškėjo praeitais metais, kad buvo vietoj jautienos naudojama arklieną. Mes stengiamės sustiprinti valstybių narių gebėjimus, užsimti prevenciją, nustatyti sukčiavimą ir užkirsti jam kelią maisto grandinėje. 28 valstybės narės ir komisija įsteigė atitinkamą tinklą, kurio tikslas kovoti su sukčiavimu maisto grandinėje ir koordinuoti veiksmus ES. Komisijoje sveikatos ir vartotojų generalinėme direktore įsteigta speciali darbo grupė, kuri koordinuoja tinklo veiksmus, taip pat tarėsi su Europolu, kaip geriau kovoti su sukčiavimu maisto grandinėje. Parengėme ir pristatėme praeitais metais kovo mėnesį veiksmų planą, apibrėžėme veiksmų sritis, ir jos atitinka beje šio pranešimo rekomendacijas. Dabar mes rengiame antrąjį testų raundą, kad nustatytume arklienos naudojimą, tais atvejais, kai nenurodyta etiketėse. Tai naudinga priemonė komisijai, tai duos mums naujo peno svarstymams. Be jokios abejonės komisija nuolat informuos parlamentą apie pažangą. Mėsos rytyje planuojama daug naujų iniciatyvų e, dėl informacijos vartotojams. Be kita ko, dėl žymėjimo etiketėmis taikomo jautienai, dėl privalomo žymėjimo tokios mėsos kaip e, keuliena avieną ir paukštieną. E, gruodžio 17 dieną buvo priimtas pranešimas dėl mėsos žymėjimo etiketėmis. Čia mes galime išspręsti e, kilmės žymėjimo klausimą, tačiau tai vis dėlto nėra galutinė prevencija mm, blogai praktikai. Net pažymėjus mėsos kilmę, vis tiek arklienos skandalas būtų kilęs. Dėl klonavimo gruodžio 18 dieną komisija priėmė du teisėkūros pasiūlymus. Dėl etikos klausimų susijusių su klonavimu ir dėl gyvūnų sveikatos. Pirmasis pasiūlymas uždraustų e, ūkių gyvulių klonavimą ES ir uždraustų tokių gyvulių importą į ES. Antrasis pasiūlymas uždraustų e, maisto produktų, pavyzdžiui, mėsos ir pieno gautų iš klonuotų gyvūnų pateikimą į ES rinką. Ačiū komisijos nariui, diskusija baigta. Balsuosime rytoj 12 valandą dėl šio klausimo. Dabar pereiname prie Steinruk pranešimo apie veiksmingą darbo inspekciją kaip darbo sąlygų gerinimo Europoje